skelbimo nebus prieštaravimų, tai tai bus ir patvirtinta. Rytoj 11 kovo tęsime posėdį nuo 9 iki 1 ir nuo 15 iki 17 valandos darbo tvarkė jau paskelbta ir prieinama parlamento tinklalapyje posėdis baigtas.